geriau kontroliuoti, kaip veikia viešoji administracija, bet aš vis tiek raginčiau Ukrainą ir toliau tęsti ekonominės ir institucinės reformas. Dėkoju ponui Kozlovskijui, dabar ponė Blinkevičiūtė. Ačiū ponė pirmininkė. Iš tiesų, parlamento